Good morning, everybody. Please take a seat. Labas rytas visiems, prašau sėsti. Yeah. Yeah. Good. Yeah. Good. Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Dar kartą. Okay. Monsieur Sarvama, vous êtes Yeah, good morning. Good morning, everybody. Good morning. Labas rytas, pradedame posėdį. Šiandien svarstysime agentūrų biudžeto vykdymą. Noriu pasisveikinti su ponu Šadžiumi, auditorumų atsakingų narių septynių agentūrų atstovais, kurios pasirinko mūsų pranešėja Ajala Sender, kolegos Žinoma, po to galėsiu užduoti klausimus agentūrų atstovams. Aš noriu pasisveikinti taip pat ir su ponu Akambo, mūsų tinklo pirmininku, kuris po to taip pat gaus žodį. Taigi iš karto suteiksiu žodį įžangai audito rūmų atstovui panašadžiui, prašau. Labai ačiū gerbiamą pirmininkė, norėčiau ne apie agentūras kalbėjimas padėti, bet oficialiai jūs pasveikinti. Uh, jūs perinkus e, šio komiteto pirmininkę. Manau, kad šiandieną galiu pasisakyti ganėtinai trumpai, kadangi parengtos specialios ataskaitos dėl visų agentūrų ir pensijų fondo. Mes e, paskelbėme tas ataskaitas Ir taip pat paskelbėme e, apibendrintą ataskaitą. Jie neturi jokios teisinės galios, tačiau manau, kad tai gali būti geras e, mūsų išvado apibendrinimas e, apie agentūrų darbą 2015 metais. Tikriausiai matote tą dokumentą prieš save ir galėčiau tik tai galbūt porą išvadų paminėti. Aš e, turiu pasakyti, kad antrą kartą pristatau ataskaitas. E, pirmas mano pasisakymas buvo apie dotacijas, kalbėjau apie teisinį pagrindą ir dabar norėčiau pasakyti, kad mes e, nustatėme, jog teisėtumas ir teisingumas e, veiklos agentūrose yra geras. E, noriu pasakyti, kad iš visų 41 agentūros, e, kurios įgyvendina ES politiką, jos yra sukūrusios gerą tinklą Norėčiau galvoti, e, pasidžiaugti tuo tinklu ir galiu pasakyti, kad užmesgėme mes e, gerus ryšius su juo ir kad darbas buvo labai konstruktyvus. Todėl mums atsirado galimybė e, pasižiūrėti į, ataskait, į, į ataskaitas ir detalės. Mes 15 metais rengėme dvi vieną dėl dotacijų ir e, kitą e, ataskaitą dėl konkrečios e, agentūros Europos technologijų instituto EIT. Ir mes turime galvoti dabar apie ateitį, nesigręžti į praeitį. Galbūt ne visuomet viskas anksčiau buvo tobula, bet reikia galvoti, kaip pagerinti veiklą ateityje. 2,8 milijonai eurų. Toks biudžetas 15 metais buvo skirtas. Tai yra 2 procentai bendro ES biudžeto. Tai nėra daug, tačiau didelė ES biudžeto dalis yra gyvenima pagal bendro valdymo principus. Valstybės narės ir atitinkamos žinybos valstybių narių e, dalyvauja šioje veikloje ir šiaip tada galima sakyti, kad tai yra gana nemažai lėšų - 10 tūkstančių darbuotojų, 500 milijonų ES gyventojų, tai tas skaičius tikrai nedidelis, tačiau kita vertus e, tie 10 tūkstančių žmonių atlieka labai svarbų darbą. Dauguma agentūrų, tų, kurias šiandien aptarsite, yra audituojamos nepriklausomų auditorių. E, buvo e, skelbiami vieši konkursai dėl auditorių. Ir mūsų išvados yra tokios, kad e, galima patvirtinti išvadas. Dvi konkrečios metinės e, ataskaitos, kaip sakiau, buvo paskelbtos. Ir 32 agentūros e, e, bus įtvirtinamas jų biudžeto vykdymas šiame komitete. Ir kita vertus galima pasakyti, kad galima aptarti kiekvieną agentūrą, jos darbą įvairiose parlamento komitetuose. mūsų dabar išvados. Nepateikėme jokių išlygų. Iš 42 struktūrų audituotų, 42 ataskaitų e, yra taip, 42, taip sakant, švarios, nėra jokių išlygų dėl jų. Viena e, nuomonė su išlyga dėl metinio ataskaitų yra pareikšta, tai yra Frontexo agentūros atžvilgių ir viena kvalifikuota nuomonė dėl e, sandorių teisingumo ir teisėtumo e, Europos inovacijų technologijų instituto sąskaitose, dėl, dėl tų sąskaitų. Aš grįšiu prie tų dviejų dalykų ir pasisakymo pabaigoje konkrečiau apie tai pakalbėsiu. Dabar trumpai paminėsiu keletą kitų dalykų, kurie nesusiję su audito rūmų nuomonė išreikšta metinėse ataskaitoje. Tačiau mūsų nuomonė tai e, būtų e, galbūt vertingas patarimas agentūrams siekiant pagerinti jų darbą. Taip pat drįščiau pasakyti, kad galbūt tai bus svarbu Europos parlamentui, teisės aktų prieimėjai, e, siekiant pagerinti teisėkros darbą. Taigi, porą tų pastebėjimų. Pirmiausia, klausimas, kuris iškyla kasmet, tai yra biudžeto asignavimų perkelimas. E, šiais metais 32 agentūros susijęs su tuo, anksčiau buvo 28. E, ir tai yra labai aktualus klausimas, e, kurį reikėtų spręsti. Paradoksas yra tas, kad e, perkeliamos sumos, kurios buvo paminėtos konkrečiai dėl kiekvienos agentūros, mūsų nuomonė e, nekelia jokių problemų agentūrų darbui. Ir mes e, manome, kad jeigu reikia gilintis į tas perkeliamas sumas, mes tą padarysime, bet galima sakyti, kad tai yra įprastinė veikla. Nes nepriklausomos agentūros e, turi tam tikrą nepriklausomybę prisimdamos riziką. Ir šimtų procentų gal ir neįmanoma įvykdyti biudžeto. Taigi mes turime pagalvoti, e, E, kaip tvarkyti biudžeto asignavimus ir e, perkelimas lėšų nepanaudotų yra viena iš galimybių e, tarsi paskatinti agentūras veiksmingai naudoti lėšas. Taigi tai gali būti laikoma kaip tam tikra paskata, nors galbūt tai prieštarauja biudžeto formavimo teorijai, kadangi biudžetas sudaromas metams, metai baigėsi ir tuomet sąskaitos turi e, prilikti, prilikti nuliui griežtai laikantis tos teorijos. Taigi mes turime galbūt pagalvoti, kaip šią problemą išspręsti, kaip uh, įteisinti uh, visai teisėtai perkeliamas sumas ir galbūt reikėtų galvoti, kaip numatyti nuostatą papildomą finansinėme reglamente. Viešiai pirkimai visuomet kelia problemų. Keturios agentūros, nėra tai labai dėlis skaičius, bet keturios agentūros ne visiškai laikėsi viešųjų pirkimų taisyklių, jos neužtikrino deramo konkurencijos ligmens. Visų taisyklių susijusių su viešaisiais pirkimais tikslas turi būti būtent e, tai - konkurencingumo skatinimas. Mes e, palyginome e, savo išvadas su ankstesnėmis išvadomis, ankstesnėmis ataskaitomis ir jūs apibendrintoje ataskaitoje galite pasiskaityti apie tai. Ne visuomet yra lengva įgyvendinti rekomendacijas. Man atrodo, kad yra trys atvejai ir mes e, savo ruoštų mm, matome tam tikrų e, dalykų, kuriuos galbūt reikėtų pasigilinti, gal tai nėra rimtos problemos. E, pavyzdžiui, 2002 metų rekomendacija informacijos e, ir technologijų institutas atsisakė įgyvendinti vieną. Aš norėčiau dabar, baigdama savo pasisakymą, paminėti kai ką E, papildomai, taigi tas e, išlygas dvi. Tai pirmiausia, dėl Frontexo. E, problema, kaip mes nustatėme, yra susijusi su apskaita. Tai yra apskaitos klaida atsitiktinė. Keista, kad ji įsivėlė, užfiksuota santykiuose tarp Frontexo ir kitos agentūros. Ir teoriškai, jeigu būtų daromos konsoliduotos ataskaitos, tai nebūtų buvę įmanoma, bet e, e, kai kurios agentūros, pora jų naudojas, e, agentūrų naudojasi komisijos paslaugomis, atlikdamos savo, vykdomos savo apskaitą ir dėl to galbūt pasitaikė ši klaida bet nėra jokių netitikimų įsipareigojimuose, nebuvo išvaistyta lėšų, niekas nebuvo nederamai panaudota, paprasčiausiai reikia atsižvelgti į tai, kad kita agentūra patyrė e, papildomas sąnaudas. ir turiu skaičiuoti atitinkamą sumą iš avansinio mokėjimo. Agentūra tą pripažino, pastebėjo, bet tai nesutrukdytų turbūt biudžeto vykdymo procedūrai, bent jau iš mūsų pusės. Aš aišku žiūriu į mūsų išvadas, mūsų rezultatus veiklos e, dalykai, kurie dabar labai aktualūs, įdomus Europos parlamento e, nariams, yra kitas e, dalykas ir jūs tikriausiai kalbėsite apie tai po poros minučių. Bet dėl atskaitomybės man nemanyčiau, kad reikėtų dabar pradėti apie tai diskusiją man baigus savo pasisakymą. Europos informac... E, informacinių technologijų institutas. Problema gilesnė. E, turime, e, pareiškia, esame pareiškia išlygą dėl teisėtumo tam tikrų veiklos elementų. Dėl mokslinių tyrimų finansavimo teisinių reikalavimų žiūrint į ankstesnės dabartinę e, finansavimo programą, atrodo, kad problemą reikėjo spręsti kitaip. Mes nesutinkame su tuo, kokiu lygmeniu yra kompensuojamos netiesioginės sąnaudos. EIT e žinių ir inovacijų bendruomenėms. Tai susijęs su tomis bendruomenėmis. Gaina sudėtingi pavadinimai, sako kalbėtojas. Kadangi EIT nebuvo įtrauktas į septintąją pagrindų programą ankstesnių laikotarpių, galėjo jisai pasinaudoti perinamosiomis nuostomis nuostatomis pagal e, horizonto 2020 taisyklės. E, per diskusijas e, instituto darbuotojai kelia klausimą dėl teisinio iškumo, kadangi jų nuomonė gavėjai paramos neturėtų rūpinsim, neturėtų rūpėtis mūsų vidiniai susitarimai. Tai teisėkuros atstovų ir agentūros klausimas. Tačiau mūsų nuomonė tas argumentas nėra teisingas. 2003 metų spalį EIT e, toms bendruomenėms buvo pateikta informacija apie tai, koks procentas netiesioginių sąnaudų gali būti sumažintas nuo 40 iki 25 procentų konkrečiai pagal horizontą 2020. Taigi nebuvo teisinio iškumo pakankamai. Tačiau 2014 metų pradžioje buvo pasirašytos atitinkamos sutartys, 15 metais lėšos išmokėtos ir EIT pats pritaikė 40 procentų dydį kompensuodamas. Netiesiog nesanodas, tačiau klausimas yra, ką reikėtų daryti. Audito rūmai e, nėra labai patenkinti vykusiomis diskusijomis institute. Mes vis tik galvojame apie ateitį ir sutinkame su tais, kurie sako, kad 5,5 milijonų eurų susigražinimas iš tų bendruomenių, lėšos jau beje buvo panaudotos atliekant mokslinius tyrimus ir susigražinti tas lėšas vargu ar bus įmanoma. Ir mes e, taip pat matome, kad tai buvo vienkartinis veiksmas. EIT e veikia pagal horizonto 2020 e, teisės aktus jau dabar ir mano pasiūlymas būtų atsižvelgti uh, į nustatytą problemą EIT e kaip agentūros veiklą. Ir taip pat galbūt ateityje reikia pagalvoti, kaip tiksliau apibriežti atinkamas nuostatas teisės aktuose ir e, pritarti biudžeto vykdymui. Taigi tiek aš norėjau pasakyti Jums. Labai ačiū Jums uždėmesi ir mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Ir sureaguosiu į kitus pasisakymus. Ačiū. Herzlichen Dank. Damit bekommt äh, Labai ačiū. Dabar ponai Kambo agentūrų atstovui, agentūrų e, tinklo atstovui suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs su perinkimu iš šio komiteto pirmininkės, ponė pirmininkė, visi pirmininkai komiteto nariai. Ačiū už sutiktą žodį. Man malonu e, per šį klausimą kalbėti agentūrų vardu. E, svarstant agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Aš tik tai kalbėsiu agentūros, apie agentūros, bet apie bendras įmonės nekalbėsiu. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai, komiteto nariams už puikų bendradarbiavimą šią temą ir už e, paramą, kurią mums suteikė komiteto sekretariatas. Manome, kad šiais metais pasirinktas požiūris, sprendžiant standartizuotai horizontaliosius klausimus, leido diskutuoti temomis, kurios labai svarbios komiteto nariams. Tai yra agentūrų tinklo vaidmo. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad tai yra neformalus bendravimo platforma, agentūros yra visiškai nepriklausomos, autonomiškos teisinės institucijos, kurių veiklą reglamentuoja komisijos pasiūlymų parengtas parlamento ir tarybos reglamentas. Tai reiškia, kad <clears throat> e, mes jokių būdų ne atstovaujame atskirų agentūrų pozicijai biudžeto vykdymo patvirtimo procedūrą, tačiau labai svarbu bendrai suvokti, kaip institucijos ir agentūros gali bendradarbiauti tarpusavyje vienoje sistemoje. Kadangi ES viešojo sektoriaus atskaitomybė yra labai svarbi jūsų komitetui, mes norėtume pabrėžti teigiamas pastangas, kuriu, kurias agentūros daro Siekdamas šio tikslo auditorumo ataskaita už 15 metus <clears throat> teigiama, kad 30, 40 iš 42 tikrintų agentūrų e, ataskaitos yra patikimos. Atsižvelgiant į tai, reikia pabrėžti, kad komentarų skaičius nuo 2012 metų 400 procentų sumažėjo ir lyginant su 2014 metais situacija išliko <clears throat> stabiliai 60, buvo 15 metais 66 prieš tai ir maždaug pusė nusiskundimų yra susijusi su pakankamai didelėmis kitų metų biudžeto perkeliamus sumomis, tai paaiškinama daugia mečių projektų įgyvendinimu ir tie perkelimai yra pagristi. Tai šios priežasties mes suprantame, kad tas perkelimas savaime nėra problema, ponas Šadžius tą patvirtino. Šis klausimas buvo svarstamas, kuomet agentūrų tinklas kartu su biudžeto kontrolės komitetu pakvietė į atitinkamą seminarą virusų interesuotus e, subjektus. 2015 lapkričio mėnesį parlamentas pripažino, kad labai svarbu atskirti nepagristus perkelimus <clears throat> ir e, planuotus perkelimus. E, neplanuoti turėtų būti atšaukti, kadangi parlamentas taryba kaip biudžeto tvirtinančios institucijos ir biudžeto vykdymo tvirtinančios institucijos turėtų e, sutelkti savo dėmesį tik į nepateisinamus, nepagristus perkelimus, <clears throat> o taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad agentūros deda papildomas pastangas, kad nepagristų perkelimų apimtis sumažėtų. Pansadžius apie tai taip pat minėjo. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad nepaisant to, kad vis daugiau e, agentūrų susiduria su perkelimo problemais, bendra padėtis pagerėjo, tai reiškia situacija yra pakankamai gera ir stabili, kalbant apie kitą klausimą, kuris svarbus ir kelia nerimą. Parlamento agentūros e, vis geriau tvarkosi su potencialiais interesų e, konfliktais, įjudama savo politiką. Dauguma agentūrų dabar paskelbė savo narių e, interesų konfliktų deklaracijas, kitos tą daro 90 procentų agentūrų. <clears throat> Visos darbuotojų kategorijos susiduria su tam tikromis e, tam tikrais interesų konfliktais, taip pat reikia šiame kontekste e, spręsti atitinkamus aspektus susijusius su informatorių apsauga. Labai svarbu užtikrinti, kad nebebūtų jokio interesų konflikto visais tais atvejais, kuomet yra teikiamas ES mastų paslaugos ir išleidžiami ES pinigai. Agentūros privalo piliečiams, verslui ir kitiems interesuotams subjektams teikti aukštos kokybės ir naudingas paslaugas. Tai yra labai svarbu šiuo metu, kai e, egzaminuojamas. E, visas Europos projektas 2016 gruodžio 6-7 dieną buvo organizuotas atinkamas renginys, kurio metu institucijos, interesų subjektai ir agentūros <clears throat> diskutavo tarpusavį, kaip pagerinti agentūrų veiklą. Ir mes žinome, kad agentūrų veiklos kokybės gerinimas yra labai svarbus šiame forume. Buvo pademonstruota, kaip agentūros gali apriepti visos ES politikos aspektus. Norime padėkoti Europos parlamentui už indėlį šį forumą organizuojant ir už tyrimą <clears throat> E, kurio išvadose aiškiai pabrėžiama, kokias papildomas išlaidas patirtų valstybės narys, jeigu agentūrų nebūtų. Žinome, kad agentūroms tenka labai nedidelė ES biudžeto dalis, kuri tampa dar mažesnė atsižvelgiant į tai, kokią naudą agentūros atneša dirbdamos. Mes šią išvadą darome palygindami septynių agentūrų atsitikne tvarka atrinktų veiklos sąnaudas ir e, atitinkamo tyrimo išvados aiškiai teigiama, kad e, agentūrų kūruojamas sritis ir visos e, sprendžiamus klausimus geriau spręsti europinio, nuo nacionalinių lygių šiame kontekste reikia priminti, kad valstybės narės priimdamas agentūras e, taip pat pageidauja savo teritoriją turėti e, daugiau ES institucijų. Agentūros veikia 24 ES šalise, teikia savo paslaugas tiesiogiai piliečiams. Taigi agentūrų egzistavimas yra labai e, svarbi jungtis, leidžianti išlaikyti ir įgyvendinti bendrą Europos projektą. Agentūros taip pat atspindi komisijos politinius prioritetus tinklo e, ataskaitoje, kuri buvo pristatyta forume, aiškiai pabrėžima, kad agentūros ar greičiausiai reaguojančios institucijos ES, jos reaguoja į e, migracijos saugumą, tarptautinio nusikalstamumo problemas, remia verslą naujoves, transporto energetikos e, ryšių, <clears throat> skaitmeninius projektus, tai tik tai keli pavyzdžiai, kurie buvo paminėti tinklo ataskaita agentūros kaip ES šeimos narės pripažįsta būtinybę gerinti savo darbą, padaryti jį dar labiau atskaitomesnį ir skaidresnį, tačiau <clears throat> būtina atitinkamai pripažinti ir agentūrų indėlį į Europos projekto įgyvendinimą ir atnešama naudą noriu pabrėžti, kad agentūros įrodė, kad yra konstruktyvios partneris tarp institucinio bedarbiavimo kontekste turime nepamiršti, kad tarp institucinio susitarimo įgaliojimuose parašyta nuo 13 iki 2017 metų sumažinti 1 <clears throat> procentų atitinkamas išlaidas agentūrai 2017, pagal 2017 metų biudžeto nuostatas agentūros e, įgyvendino 5 procentų lėšų sutaupimo tikslą, nesumažindamas savo veiklos apimties visose agentūrose dar papildomai 209 etatai buvo sumažinti. Tai yra daugiau nei numatyti 5 procentai, tačiau tai nereiškia, kad mes e, neturėtume ir toliau galvoti, kaip veiksmingiau užtikrinti agentūrų darbą, pasiekti geresnių rezultatų. Ar pastinkamiausias laikas pagerinti ES viešojo sektoriaus e, <clears throat> rezultatus ir veiksmingumą, tačiau nereikia vien tik apsiriboti lėšų taupimu ir etatų mažinimu. Reikia veiklos efektyvumo. Iš tiesų mes prarandame galimybės, mes privalome ir toliau galvoti, kaip e, taupyti, e, taip pat ir E, darbuotojų sąskaitą, tačiau administratoriai agentūrų turėtų turėti galimybę lėšas administruoti lankščiai ir dirbti lankščiau. Taigi viena iš e, alternatyvių e, galimybių konsultantų įdarbinimas užuot samdžius nuolatinius darbuotojus kainuoja daug brangiau ir gali sukelti interesų konfliktus agentūros jau dabar ieško globalaus globalaus požiūrio siekiant pagerinti savo veiklos efektyvumą. Pavyzdžiui, agentūros siekia saveikumo tiek e, savo tinklo viduje, tiek bendradarbiaudamas su <clears throat> institucijomis veikia internetinis e, paslaugų katalogas, į kurį savo e, paslaugas yra įtraukusi 21 agentūra, taip pat keičiamasi geriausia patirtimi <clears throat> atskiros agentūros, pavyzdžiui, naudojasi bendra informacinių technologijų struktūra ir vykdo bendrus viešuosius pirkimus. 20 agentūrų dalyvaujančių tose integruosiuose projektuose dabar planuoja sutaupyti milijonų eurų <clears throat> ateityje agentūros ir toliau yra nusiteikusios e, taupyti lėšas, siekdamos kuo geresnių rezultatų ir vadovautis atitinkamais kriterijais ir rodikliais, tačiau mainais į tai nori gauti daugiau lankstumo. <clears throat> Jau dabar pradėjo veikti tarp institucinė darbo grupė, kuri orientuota į geriausius rezultatus, e, sunaudojant kuo mažiau biudžeto lėšų. <clears throat> Taigi, Taip pat reikia pakalbėti ir apie agentūrų darbuotojus. Agentūrose jaučiama, kad e, darbuotojų mažinimo sprendimai e, neleidžia e, tinkamai vykdyti veiklos, nes taip pat ir darbuotojams nėra tinkamai atstovaujama, darbuotojų atstovavimo komitete yra 6 tūkstančiai darbuotojų iš viso agentūroje, o jiems atstovaujama tik tai vienu balsu atitinkamose struktūrose. Taigi, apie tai reikėtų kalbėti. Dar norėtume pabrėžti, kad siekiant pagerinti agentūrų veiklą būtina atsižvelgti į globalius pokyčius. Agentūrų tinklas parengė ataskaitą apie tai, kaip agentūrų kelio gairės turėtų būti įgyvendinamos. Šią ataskaitą turės būti paviešinta artimiausių metų. Taskaitoje rašoma, kad kelio gairių nuostatų gyvendinamas dabar yra užtikrintas 99 procentais, tačiau mes negalime to paties pasakyti ir apie veiksmingumą. Iš tiesų, kai kuriais aspektais mes netgi žengėme keli žingsnius atgal, pavyzdžiui, padidėjo biurokratija, kuomet e, keliami reikalavimai teikti dvigubos ataskaitas dėl tam <clears throat> tikrų biudžeto lėšų panaudojimo. Agentūros per metus privalo dabar teikti 40 atitinkamų ataskaitų. E, taigi, jeigu e, mes <clears throat> norime orientuotis į geresnius rezultatus, reikėtų atsisakyti atitinkamus ataskaitos rengimo už tą vadinamąjį budget by nature, natūrinį nu, biudžetą. Taigi apibendrinamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad agentūros suvokia, kad reikia atsižvelgti į politinę ir ekonominę realybę, su kuria susiduria ES. Būtina spręsti interesų konflikto klausimus geriau komunikuoti tarpusavyje ir e, spręsti <clears throat> taip pat atitinkamas e, veiklos efektyvumo problemas. Mes pasiekime 5 procentų darbuotojų mažinimo tikslą, tačiau mes tikimės, kad parlamentas parems mūsų pastangas sustabdyti biudžeto e, karpimą ir darbuotojų mažinimą. Mes jau dabar glaudžiau bendradarbiaujame, ieškome didesnio saveikumo tiek tarpusavėje, tiek bendradarbiaudami su institucijomis. Taigi mes remiamės labai svarbiamis priemonėmis, pavyzdžiui, veikla grindžiamų biudžetų, administracija. Taip pat mums reikia diskutuoti apie ateities išteklius, keistis naujomis idėjomis, apie tai, kaip pagerinti administravimą ir mes tikimės, kad parlamentas taip pat pateiks labai naudingų pasiūlymų tam, kad būtų sukurtas ir teikiamas mūsų piliečiams kuo geresnis viešojo sektoriaus paslaugos. Ačiū apie agentūras, kurias jūs minėjote, noriu pasakyti, kad finansų valdymas ir administracinės valdymas tos agentūros per pastarosius metus markiai pagerėjo, žinoma, <clears throat> dėl to, kad buvo daugiau, sukaupta daugiau naujos patirties, nes agentūros yra naujos struktūros, agentūros tapo šiuo metu tam tikrais prekiniais ženklais. ES valstybės narėse 15 tokių veikia, pažiūrėjau, Frontexo atstovai Vokietija dažnai susitinka su svarbiais Bundestago nariais, e, pristatydami ES politiką ir mes už tai esame labai dėkingi ir e, aukštai vertiname agentūrų veiklą, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume kai kurios dalykus labiau turėtume įsigilinti. Žodis pranešėjai, ponai Ajalai Sender. Gracias, <clears throat> presidenta. Sí, en primer lugar, eh, pues los agradecimientos. Ačiū labai gerbiama pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti, padėkoti ponui Vonui, savo pirmtakui, kuris e, iš ties nutėse kelią ir mano darbų, jis atidžiai išanalizavo agentūrų atliktą darbą. Norėčiau padėkoti ir agentūrų tinklui už susitikimą Alikantėje, ten vyko ir įvairūs seminarai, buvo tikrai puikiai galimybė juose sudalyvauti. buvo nustatyta tam tikra ateities vizija. Ir manau, kad tai padeda mums vadovautis tuo tematiniu požiūriu, e, užtikrinti, kad e, agentūros padidintų ES matomumą valstybėse narėse. Taip yra tam tikrų klausimų, problemų susijusių su tuo vienu bendrauditu single auditing ar tais teminiais auditais. Tad manau, kad e, tam tikras supaprastinimas susijęs su ataskaitų rengimu, rezultato pristatymu e, tikrai būtų naudingas. Norėčiau padėkoti ir be abejo audito rūmams, ir komisijai, ir kolegoms biudžeto kontrolės komitete. Nes vienu metu AFKO tiesiog pageidavo um, supaprastinti E, visą vertinimą ir kontrolę, turiuomenėje agentūrų vertinimą ir kontrolę, tačiau tas supaprastinimas buvo galbūt e, per daug platus ir 2017 metais iš vienos pusės e, svarbus yra tas agentūrų veiklos vertinimas 15 metais, tai yra naujojo finansinio laikotarpio antrieji metai, tačiau svarbu įvertinti ir tai, kas yra likę iš ankstesnių biudžetų ir tokioje pereinamoje situacijoje svarbu atsižvelgti ir į agentūrų nuomonę, reikia padėti taip pat įveikti joms kylančius sunkumus. Tad 2017 metais laukia daug darbo, daug naujų susitikimų, buvo diskutuojama apie naują daugiametį biudžetą, apie finansinės perspektyvas po 17 metų. Tad agentūroms reikia rasti e, tokius problemų sprendimo būdus, kurie padėtų dar labiau sustiprinti jų veiklą. Mes ir patys turime ieškoti būdų, kaip padėti joms tas problemas išspręsti. E, Ir tokios problemos yra susijusios, pavyzdžiui, su vadinamosiomis perkeliamomis sumomis. Pone Greslė rengė pranešimą šiuo klausimu. Man atrodo, kad tikrai yra būdų supaprastinti perkeliamų sumų e, problemų sprendimo būdus. Reikia užtikrinti, kad tai nesikartoto ateityje kalbant apie agentūrų finansavimą, būtų naudingi ir papildomi komisijos paaiškinimai. Reikia vadovautis tokiu sistemingu požiūriu komisijoje. Manau, kad tai būtų naudinga agentūroms. Ir kalbant apie tą agentūrų tinklą, pirmininkavimą tam tinklui, žinau, kad yra rengiama baltoji knyga, e, kurioje kalbama apie išteklius, apie finansavimą. Ir manau, kad tai yra puikiai proga pakalbėti apie tai, kad agentūros juda link tokio savarankiško finansavimo, self-financing. Tad e, daug įvairiausių klausimų čia iškėliau, juos reikia žvelgti platesnėme kontekste. Mm, Svarbios čia yra ir tos biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitos. Tai kokia informacija juose pateikiama. Puikiai suprantame, kad agentūros nėra komisijos dalis. Alikantėje taip pat apie tai buvo kalbama. Puikiai suvokiame, kad agentūros nėra komisijos struktūros dalimi, tačiau iš kitos pusės nuo jos ir priklauso. Todėl labai svarbu, kad į tai atsižvelgtume ir išnaudotume to teikiamus privalumus. Na, o dabar mano klausimai. Parlamente buvo organizuotas seminaras Ir mes neformaliai buvome šiame komitete pateikę e, prašymą um, užtikrinti tokį tematinį agentūrų grupavimą, kad būtų galima pagerinti agentūrų tarpusavę bendradarbiavimo aspektus, taip pat agentūrų bendradarbiavimą su parlamentu. Taip, mes visi norime dirbti draugė, norime, kad biudžetas būtų grįstas rezultatais. Ir jeigu pažvelgtume į veiklos, e, į su veikla susijusius aspektus, į e, tai, kad e, kaip pateikiami rezultatai, kaip rengiamas ataskaitas, viskas turi būti suderinta, suvienodinta. Ir norėtume paklausti, ar jūs esate pasirengę E, žengti link to, turime minėtą tematinį grupavimą. Kalbant apie perkeliamas sumas, tarsi jau išgirdau atsakymą, tačiau dar norėčiau paklausti komisijos, kaip būtų galima giliau į tai pažvelgti, kalbant apie būsimą biudžeto formavimą, kaip būtų galima atsižvelgti į tuos neadekvatumus Taip, kalbant, pažiūrėjau, apie darbuotojų skaičiaus mažinimą, suprantu, kad jūs atsižvelgėte į reikalavimus, netgi galbūt ir dar daugiau nuveikėte šioje srityje, tačiau tuo pat metu svarbu nepamiršti ir kitų sričių, kitų prašymų, kurie yra adresuojami jūsų pusėn. Manau, kad jums reikėtų ieškoti kažkokios tai formulės, kaip būtų galima dar efektyviau dirbti. Uh, kaip tinkamiau išnaudoti turimus žmogiškuosius išteklius. Suprantu, kad kai kurių agentūrų e, įgaliojimai dabar yra platesnio pobūdžio, tačiau man atrodo, kad labai svarbu judėti į priekį, todėl būčiau dėkinga už jūsų nuomonę. Būčiau dėkinga, jeigu pasakytumėte, kaip vyksta pasirengimas, kalbant pavyzdžiui apie informatorių apsaugą. Apskritai, kaip ketinate um, kovoti su tais interesų konfliktais? O kalbant apie Europos inovacijos ir technologijos institutą EIT, auditorumai e, pateikė informacijos apie tai, tačiau, kaip suprantu, galbūt komisija pateikė ne visą informaciją ir mes norėtume išgirsti tam tikrą teisinę nuomonę. Norėtume, kad komisija ją parengtų. Šioje situacijoje trūksta aiškumo ir kalbant apie audito rūmų pareiktą, parengtą ataskaitą, taip pat apie tą perinamąjį laikotarpį nuo 2014 metų, taip pat 15 metus, ar remintis dabartinių teisinių pagrindų būtų galima patvirtinti, kad EIT bent jau iš mūsų perspektyvos, iš mūsų požiūrio taš, taško laikėsi to teisinio pagrindo reikalavimo. Daug visokių minčių buvo išsakyta, jas buvo galima interpretuoti įvairiai. Tačiau man atrodo, kad kalbant apie teisinį pagrindą, reikėtų e, jį aiškinti kiek įmanoma griežčiau. Kalbant apie EIT ir 14 metus, jau buvo kilę tam tikrų problemų dėl subsidijų ir būtų įdomu daugiau sužinoti e, apie tuos teisėtumo aspektus, ar visi sandoriai buvo teisingi ir be klaidų. Na ir ponė Šadžiu, jūs taip pat apie tai kalbėjote. Manau, kad taip tikrai reikia judėti į priekį. Kalbant apie EIT, tai buvo tam tikras ir praeities šleifas. Tačiau, kaip suprantu, dabar EIT yra vertinami gana teigiamai. Dabar dėl Frontexo. Kaip suprantu, tai yra viena tokių jautriausių, pažeidžiamiausių agentūrų, e, kurią svarbu saugoti. Reikia tokios stipresnės apsaugos iš institucijų perspektyvos, todėl kad ši agentūra yra labiau pažydžiama, kadangi valstybės narės ne visada įgyvendina savo įsipareigojimus, kalbant apie pabėgėlius, ypač dabar, kai prasidėjo žiema ir situacija tikrai sudėtinga. Svarbu, kad būtų saugomos sienos, kad taip pat būtų saugomi ir patys pabėgėliai. Todėl mes čia E, norėtume galbūt dar papildomų paaiškinimų. Taip, gavome nemažai informacijos, dokumentų, kuriuose kalbama apie interesų konfliktus. E, tačiau tai buvo mm, mm, tada, kai dar Frontexui vadovavo senoji valdžia, norėtume daugiau sužinoti apie dabartinę padėtį. Ir kalbant apie pabėgėlio aps, apsaugą, mums tikrai būtų įdomu sužinoti, ar, pavyzdžiui, migracijos organizacijos ar jungtinių tautų pabėgėlių reikalų biuras e, teigia kažkokius tai patarimus, rekomendacijas, kai Frontexas kreipiasi, ar jų veiksmai nėra apriboti vien tik kažkokiais tai techniniais darbo aspektais sprendžiančias problemas. Taip, tai nemažai girdėjau apie tą tokį techninį požiūrį, tad būtų įdomu sužinoti, galbūt vadovavimas labiau tokiu integruotu požiūriu, kalbant apie konfliktus, jų sprendimą. Suprantu, kad situacija pasienyje yra kardinaliai pasikeitusi, mes negalime tiesiog sėdėti užmerkę akių atvyksta vis naujos pabėgėlių grupės ir kol kas nėra rasti problemų sprendimai. O kalbant apie perkeliamas sumas, 15-16 metais suprantu, kad Frontex'e situacija keičiasi. Būtų mūsų žinoti, kaip būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą, didesnį aiškumą, kalbant iš vienos pusės apie Frontexo kasdienę veiklą, operatyvinę veiklą. Man atrodo, kad mūsų piliečiams svarbu suprasti, e, kas sudaro Frontexo veiklą, kaip konkrečiai jie atrodo. Dar vienas dalykas. Kyla nemažai klausimų dėl įgyvendinimo. Pavyzdžiui, kas nutiks e, prasidėjus Brexitui, kas nutiks toms dviems agentūroms, kurios dabar yra įsikūrusios Junktinėje karalystėje. Taip jau gavome tą sutartį, kurioje kalbama apie tą m, mm, išlygą dėl Brexito. Tačiau vis dėlto dar lieka tam tikrų klausimų. Įdomu, ar yra kažkokie tai nepaprastųjų atvejų planai e, numatyti susiję su agentūrų perkelimu, ar yra kažkokie tai laiko terminai, kažkoks tai kalendorius suplanuotas programa, siekiant užtikrinti veiklos testinumą tose agentūrose. Man tai atrodo labai svarbus aspektai. Na ir jau artėjau prie pabaigos. Na ir e, įdomu būtų daugiau sužinoti ir apie mm, tos kontraktus, taip pat apie baudų mokėjimą, ar jie turėtų galimybę tiesiog e, perkelti savo veiklą. Pavyzdžiui, kalbant apie kitas veiklos rušis, turint omenyje jungtinę karalystę, ar bus įmanoma laikytis tų numaitytų laiko terminų. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ich möchte. Labai ačiū. Dabar suteiksiu pirmiausiai žodį tinklo atstovui, ponė Akabot. Sakykite į klausimus. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you. Ačiū, gerbam pirmininkė, dėkuoju ponė Alai už klausimus. E, agentūrų matomumas padidėjo ir dabar jūs klausite, ar būtų galima grupuoti pagal temas agentūras ir mes būsime pasirengę e, tem, teminiams auditams. Reikia galvoti, kok galvant, jeigu galvosime apie rezultatus agentūrų teminėje grupėje, galbūt galima mm, tą ir pasirinkti horizontalus veiklos rezultatų auditas grupėje pagal tam tikrą skyrių. Tai e, norint išbaigtumo, tuomet reikėtų įtraukti ne tik agentūras ir kitus, bet ir kitus susinteresuotus susijusius veikėjus ar asmenys. E, Biudžeto vykdymo tvirtinimas, aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima tą padaryti, e, nes e, agentūros yra nepriklausomos agentūros ir kiekvienos agentūros vykdomasis direktorius yra asmeniškai atsakingas už tvirtinimą sąskaitų Taigi galima galvoti, kad grupavimas į temas būtų naudinga rengiant horizontales ataskaitas. Tokiu būdu būtų galima, būtų galima pamatyti geriau, kaip tam tikrą sritį, tam tikroje srityje, kaip agentūros užtikrina rezultatus. Mes viename forme e, matėme tokį žemėlapį, kuris parodė, kiek, pavyzdžiui, kiekviena agentūra prisideda įgyvendant komisijos prioritetus. Tai nėra labai išsamus vaizdas, bet galima pamatyti koncentraciją tam tikros veiklos. Galbūt būtų galima pagalvoti būtent apie tokį dalyką. Parlamentas ir auditorumai galbūt pamastytų apie tai. Dėl perkeliamų sumų Manau, jog tai yra priemonė lėšoms valdyti ir užtikrinti testinumą, testinumui daugiamečių programų. E, vienas sprendimo būdas e, būtų agentūroms skaitinti, skatinti, taikyti, atsiprašau, skirtingas ribas, bet galbūt tai būtų neproporcinga priemonė per nelik didelį. Ir e, galbūt kartais reikia, kad pasižiūrėtų auditoriai tai, ar nereikia atšaukti tam tikrų e, lėšų perkeltų, nes jos keliamos į kitus metus ir niekad nėra naudojamos. Aš sakiau, kad mes E, žiūrime globaliau, bandome patvirtinti globalesnį požiūrį į agentūrų darbą. Ir dėl išteklių buvo vienas iš pasiūlymų galbūt padidinti dalį finansavimo iš e, mokesčių už paslaugas įvairių rinkliavų. Galbūt galima į tai pasigilinti. Dėl našumo. Mes norime ir toliau jį didinti, bet taip pat noriu pasinaudoti progą ir pasakyti, kad agentūros ir šiaip jau pakankamai veiksmingai našiai dirba. Visuomet, aišku, galima e, pagerinti kai kur veiklą, bet galbūt reikia labiau skaidrumo, kad visi pamatytų, kaip veiksmingai mes dirbame, nes gauna agentūros visuomet papildomų e, pareigų, e, užduočių, ypač taupimo politikos kontekste. Ir tarp institucinis susitarimas su 17 metų biudžetu baigsis ir mes tuo metu turimėsime pasižiūrėti, bent jau dabar jau reikia pradėti žiūrėti svarstant kitų metų biudžetą apie tai, ką darysime ateityje. Komisija dabar e, rengia biudžeto planus, e, siunčia juos į agentūrą Ir e, mums reikia kai kur padidinti darbuotojų 18 metais ir prašome paramos e, iš parlamento. Toliau informatoriai, interesų konfliktas, 87 procentai agentūrų skelbia e, valdybos narių interesų deklaracijas, 70 procentų E, aukštesnių pareigūnų. E, kit, šiais metais bus baigti kiti planai. Pavyzdžiui, mūsų agentūra e, baigia renkti skaidrumo portalą ir visa informacija bus paskelbta ten ir tikimės baigti tą daryti šiais metais. Dėl interesų konflikto išvengimo darb, tarp darbuotojų, išorės ekspertų, daugiau kaip 90 procentų atvejų tikrinamos yra interesų deklaracijos. Tai susiję ne tik su išorės darbuotojais, bet ir visais darbuotojais. Tokia patikra. Informatoriai vidiniai 65 procentai arba 2 trečdaliai agentūrų yra patvirtinus vidaus taisyklės dėl vidaus informacijos sektorių ir tikimės, kad visos likusios šiais metais baigs atitinkamus procesus. Jūs kalbėjote taip pat apie EIT ir Frontexą ir galbūt tos agentūros pačios atsakys joms kitus klausimus. Ačiū, noriu suteikti žodį Frontexo atstovams, po to kitiems kalbėtojams. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs su, su išrinkimu, perinkimu į komiteto pirmininkės. Gerbime komiteto norė, norėčiau pabrėžti kai kurios aspektus e, susijusius su Frontex e, teikiamomis e, ataskaitomis ir sąskaitomis. Jau ėmėmės žingsnių tam, kad ateityje išvengtume atitinkamų skaičiavimo klaidų, auditorumo atstovas pabrėžė, kad čia įvyko techninė klaida ir mes paprasčiausiai pagerinome keitimas informacija tarp atsakingų pareigūnų e, Europos <clears throat> jūrų saugos agentūroje ir pasienio apsaugos agentūroje. Mes siekiame sumažinti biurokratijos apimtis mes, pavyzdžiui, siekiame, kad būtų naudojamasi tam tikri e, sąnaudų vienetai, kad jais būtų operuojama, tuo tarpu kai kuriuose valstybėse narėse siekiama labai detalių ataskaitų už atitinkamus veiksmus, tačiau dabar turėsime galimybę pasinaudoti alternatyviomis finansinėmis priemonėmis, ne tik dotacijomis. E, ir e, tikimės, kad vadovaujantis naujomis reglamento nuostatomis, e, ypač e, dėl jūrų apsaugos agentūros ir pasienio apsaugos agentūros veiklos rasime alternatyvių finansavimo galimybių, kalbant apie pranešėjos minėtus skaidrumo aspektus, apie kurios kalbėjo agentūra, pranešėja minėdama pasienio apsaugos agentūrą prieš įsigaliojant <clears throat> naujiems agentūros e, įgaliojimams e, aš esu pasirengęs ar liber kitose parlamento komitetuose jums paaiškinti visas detalės, kalbant apie bendradarbiavimą tarp Frontexo ir jungtinių tautų e, pabėgėlių komisaro biuro Mes esame identifikavę suinteresuotus subjektus, kurie dirba vietose ir taip pat e, pagrindinių teisų konsultacinio forumo pirmininkas, su kuriuo bendravimą yra pabėgėlių reikalų komisaro biuro atstovas. Pabaigai norėčiau pasidalinti su jumis gerą naujieną dėl susitarimo dėl buveinių Vakar mes su Lenkijos vyriausybė suderinome pirminį susitarimą dėl buveinės ir po kelių dienų pristatysiu Frontexo valdybai šį susitarimą, jeigu ji uždegs žalę šviesą, aš galės pasirašyti tinkamus susitarimus Lenkijos vyriausybė, Lenkijos vyriausybė galės pateikti šį susitarimą ratifikavimui savo parlamente. Negi e, mūsų agentūra dabar auga ir įgauna naujų funkcijų, mums reikia ir e, didesnių patalpų, taigi artimiausių metų savo atstovus pasiūsime į atitinkamą forumą tam, kad būtų susitarta Dėl <clears throat> tame dangorudžio Varšuvoje, kurias mes įkūrė, mums reikiamų papildomų šešių aukštų. Mes planuojame sustarimo dėl buveinės projekte įsigyti naujas patalpas ir Lenkijos vyriausybė šiame sustarime yra nusiteikusi skirti mums laisvą nenaudojamą šiuo metu žemės sklypą Varšuvoje naujo pastato, naujos būstinės statybai. Tiek būtų informacija iš mano pusės dabar, jeigu turite klausimų, juos atsakysiu. Dar penki kolegos susiregistravo kalbėti, ponas Kern. Pirmasis, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jūsų perinkimu padėkoti biudžeto kontrolės komiteto nariams už tai, kad e, Europos e, inovacijų ir technologijų institutui leidžiate atsakyti į suskaupusius klausimus, pristatyti savo poziciją. Labai svarbu pirmiausiai pabrėžti ir pažymėti, kad audito rūmų pateikiamuose išlygose yra minimas vienas praeities dalykas Ir išskyrus tą aspektą, e, visi mūsų sandoriai yra pripažinti teisėtais ir pagristais, taip pat ir EIT pagerino savo veiklos rezultatus, sumažino savo e, veiklos sudėtingumą ir e, pagerino lėšų panaudojimo kontrolę Neseniai gavome žinių apie tai, kad 18 iš mūsų agentūros paramą gavusių projektų e, verslininkų arba e, inovatorių yra įtraukti į Forbes jaunųjų e, verslininkų sėkmingai veikiančių sąrašą iš Europos. Tai yra labai geras rezultatas visai ES ir EIT. Per pastarus dviejus metus 17 naujų šalių mes pradėjome savo veiklą, ten remiame inovacijas tikrai pan-europiniu mastu. Mes remiame naujoves, verslumą ir mūsų parama matoma ir juntama piliečiams. Manau, kad šiame diskusijų kontekste pravartu tai pabrėžti, kalbant apie specifinius iškeltus klausimus, norėčiau suteikti Jums naujausią informaciją apie tolesnius veiksmus, kurių ėmėmės po to, kai auditorumai paskelbė specialią ataskaitą, kuri buvo apsvarstyta prieš kelias mėnesius praeisiais metais Jūsų komitete. Mes iš tiesų esame dėkingi už šią ataskaitą, joje pateikiamos geros rekomendacijos, siūloma su sumažinti mūsų e, veiksmų sudėtingumą ir e, kartu pagerinti poveikį. O dabar gyvendiname 50 procentų rekomendacijų, skaitant <clears throat> ir tai, kad jas įgyvendiname per trumpą laiką ir labai daug dedame pastangų, kad likusias įgyvendintume, mes supaprastiname ir pagreitiname e, <clears throat> skiriamos paramos administravimą sumažiname pačio proceso sudėtingumą ir tai labai aukštai vertina universitetai, verslo struktūros, mokslinio tyrimo organizacijos, kurios gauna mūsų paramą. Taip pat pradėjome vadovautis visiškai e, nauju rezultato, rezultatų nustatymo rodiklių rinkiniu ir e, pakeitėme savo auditavimo pobūdį, dabar auditai vykdomi veiksmingiau, centralizuotai ir e, e, todėl galime tikėtis daug patikimesnių rezultatų. Taip pat pradėjome reglamento keitimo procesą. E, šie pakeitimai leistų mums ir toliau mažinti sudėtingumą ir daugiau dėmesio skirti inovaciniai veiklai šiems pokyčiams, kuriuos inicijavo auditorumai, jau pritarė mūsų valdyba, dabar vyksta dialogas su komisija, kad jie būtų įgyvendinti, taip pat mes siekime įgyvendinti komisijos vidaus audito pateiktas 25 rekomendacijas, jas įgyvendinę mes <clears throat> pagerinsime dotacijų teikimo proceso kokybę, grįžtant prie specifinių klausimų, kuriuos iškėlė auditorumo. Stovas, tai yra 2014-2013 e, metų veikla susijusi su to, kad tuo metu buvo įgyvendinami perinamą laikotarpio susitarimai pagal programą Horizontas 2020, kurioje pradėjome <clears throat> dalyvauti, auditorumai nusprendė, kad mes neturėjome taikyti to perinamą laikotarpio nuostatų. Taigi mes vadovavomės bendru požiūriu ir savo teisės aktų interpretaciją ir manėme, kad turėjome teisę tas perinamą laikotarpio nuostatas taikyti, pradėti procesą pagal vieną tvarką ir baigti pagal ir kitą. Ir mes remiamės teisės aktų nuostatomis ir todėl laikomės tokios pozicijos ir manėme, kad dar metus laiko galime taikyti senasias taisyklės. Dar kad noriu pabrėžti, kad tai su praeitimi susijęs dalykas, vyksta teisinis ginčas tarp skirtingų tarnybų. Čia manau, kad šiuo metu sutarėme dėl to, kad papildomų korekcinių veiksmų negalima šiuo metu imtis, pavyzdžiui, išieškoti panaudotas lėšas, nes tai yra neįmanoma, mes pasirašėme sutartis pagal taisyklės, kurios manėme tuo metu galiojo, taigi tai yra praeities e, dalykas, klausimas, žinoma, mes dabar e, savo reformas baigėme gyventi, dabar pritaikėme savo veiklos taisyklės prie horizonto 2020 nuostatų, aš visiškai pritariu pasiūlymui, kad reikėtų dabar žvelgti į ateitį ir galvoti, kaip pasiekti geresnių rezultatų, juntamesnio poveikio, supaprastinti savo procedūras ir e, remianti šiomis nuostatomis svarstyti biudžeto vykdymą patvirtinimą, mes ir toliau sieksime kuo geresnių rezultatų, kurie vestų Europą į priekį, e, kurtų, e, stiprintų konkurencingumą, skatintų inovacijų taikymą, kurtų naujas darbo vietas. Žinoma, mes kuo griežčiau kontroliuosime, kaip yra naudojamos ES lėšos. Noriu padėkoti Dar kartą komiteto nariams ir esu pasirengęs atsakyti visus klausimus susijusius su auditorumo ataskaita. Ja, Ačiū, kolega Ždekovskis dabar. Znáte to, discharge to je takový cukr a byč. Uh, Biudžeto vykdymo patvirtinimo savoka yra susijusi <clears throat> tam tikrą prasme su uh, pirago ir botago principo taikymu. Reikia šiek tiek pagirti jūs už biudžeto gerą vykdymą, tačiau po to ir apdalinti tam tikrais antausiais. Na, nu, kiekvienoje šeimoje tokios diskusijos vyksta. Aš nuo 2014 domiuosi biudžeto vykdymo patvirtimo procedūra, kuomet pradėjau dirbti Europos parlamente. Ir uh, šie klausimai mums rūpi nuolat, pastebime pažangą, kurią daro agentūros EIT veikloje daug kas pagerėjo, tačiau liko ir blogų aspektų. Jūs nuo pat pradžių kalbate apie agentūrų pastebimumo didėjimą, skaidrumo didėjimą. Mes matome, kad skaidrumo srityje agentūra žengia didelį žingsnį į priekį, taip pat, pavyzdžiui, ir informatorių apsaugos srityje šiandien informatorių apsauga yra pasiekusi pakankamai aukštą lygį. Rankant širdies padėjęs galiu laiduoti už Frontexo agentūrą. Anksčiau jis susidurdavo su rimtomis problemomis. Kaip pavyzdžiui, anksčiau Frontex atstovai dirbdavo pasienyje Graikijos, Italijos ir kitų šalių puikiai žino, kad kritika, kuri žarstama Frontexui už netinkamai panaudotas lėšas ar už tai, kad netikslius duomenys pateikia, yra visiškai nesąmonė, nes Frontex darbuotojai dažnai dirbdavo 16 valandų per parą sąlygomis, kurie, kurios tikrai ne visiems patiktų ir su kuriamis ne visi uh, yra susipažinę ir jas patyrę. Džiaugiuosi, kad Europą veikia 41 agentūra, tačiau mm, šios procedūros eigoje turėjome paminėti kai kurios dalykus. Pritariu EIT vadovui. EIT pasirinkta pozicija buvo teisinga, aš jai pritariu. Aš vadovaujuosi tą poziciją, kuri buvo man pristatyta ir pateikta. Ir ateitie turėsime diskutuoti apie tai, kaip užkirsti kelią galimams problemams tam, kad nereikėtų jų spręsti pavėluotai, svarstant biudžeto vykdymo patvirtinimą. Antras dalykas - matomumas pastebimumas daug ką pakeitėte, pagerinote, tačiau daug ką dar reikia nuveikti. Aš lankiausi jau 16 agentūrų, kuomet vykstu į kokią nors agentūrą, tai e, ta aplinkybė, kad agentūros Nėla, tai, kad pavyzdžiui e, taksistai arba paprastai žmonės nežino, kur tos agentūros veikia, kur yra jų būstinės ir kažkaip labai sunku jas <clears throat> surasti, ten paprasčiausiai atvykti. Jeigu Europos parlamento informaciniai biurai galėtų e, panašiai gerai veikti kaip agentūros, tai e, ir Europos parlamentas e, ta, žmonių tarpė taptų žinomesnis. Audito rūmai. Jų noriu paklausti, ar yra tarp agentūrų bent viena kurios biudžeto vykdymo jūs jokiamis aplinkybėmis nepatvirtintumėte, taip kaip anksčiau yra e, buvę. Antras klausimas yra breksitas. Mes šiandien susidurime su naujomis aplinkybėmis, e, kokiu e, veiksmu bus įmamasi dėl agentūrų veikiančių jungtinėje karalystė ar tos agentūros jau ėmėsi kokiu nors žingsniu, kad pasiruoštų perkelimą iš Junktinės karalystės į kitas e, šalis ir kai bus dengiami tie nuostoliai, kurie atsiras dėl darbuotojų, pavyzdžiui, atleidimo. Puikiai žinome, kad labai svarbu, kad agentūros veiktų tinkamai, kad sąlygos jiems būtų tinkamo veikimo sudarytos. Dėl EIT direktorius Kernas nedaug e, sėkmingos veiklos pavyzdžių, tačiau ar nereikėtų dar geriau, dar labiau pagerinti agentūros e, pas, pastebimumą, matomumą. Mano manimu, jis dar nėra pakankamas. Kolega Ali dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti e, pranešėjos atliktų darbo ir Taip padėkoju ir agentūroms už išsamius atsakymus, klausimus susijusius su 15 metų biudžeto įvykdymo procedūra. Ir džiaugiamės, kad daugumoje agentūrų matyti geresni rezultatai, bet to pagrindinių veiklos rodiklių naudojimas yra įtin svarbus. Kalbant apie interesų konfliktų valdymą, prevencijos rytį, dauguma agentūrų pademonstravo tikrai neblogus rezultatus. Labai svarbu, kad valdybos narių interesai yra skelbiami viešai interneto svetainėse. Dauguma agentūrų tai atlieka. Praeisiais metais taip pat apie tai kalbėjau. Kalbant apie pažangą, kuri pasiekta. Um, paslaugų dalymosi srityje, ji taip pat yra svarbi. Ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą konkrečių klausimų. Jie skirti konkrečioms agentūroms. Kyla tam tikrų sunkumų susijusių su e, nuomos kontraktais, e, patalpų nuomos kontraktais e, Europos bankininkystės institucijoje Londone. Ir norėtume sužinoti, kas nutiktų tuo atveju, jeigu tektų, pavyzdžiui, 19-20 metais persikelti į kitą vietą. Be to, Europos inovacijų ir technologijos institutas negavo visiškos finansinės autonomijos nuo komisijos ir mm, institutas turi e, gauti specialaus komisijos direktorato patvirtinimus, kalbant apie teikiamas dotacijas. Na ir E, kas nutinka tais atvejais, jeigu nėra patvirtinami prašymai e, mokėjimams paskirti. Ir kadangi e, laiko daug neturime, norėčiau paminėti tos Forbes straipsnius, kur buvo skelbiama 30 geriausių jaunų inovatorių. Džiaugiuosi tais rezultatais, kurie buvo pasiekti, galbūt EIT galėtų pateikti daugiau informacijos apie tai. Dabar Europos vaistų agentūra. Kalbant apie pateiktus atsakymus, galbūt nėra visiškai aišku, kokia pažanga pasiekta paslaugų um, pasidalymo srityje. Tad norėtume išgirsti daugiau informacijos. Dabar Frontexas, Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra. Buvo sukurtas specialus ekspertų tinklas ir jie dirbs su mm, migrantų klausimais visoje Europos Sąjungoje. Norėtume daugiau sužinoti, kiek migrantų yra sugražinta pagal vadinamasis intervencijų schemas. Uh, Buvo minėtas ir 22 agentūros, tačiau realiai jų skaičius yra didesnis. Kai kurios iš jų, kaip, pavyzdžiui, APPO ar bendroji ginčių sprendimo valdyba, taip pat vykdo savo veiklą, tad E, būtų galima apie juos kalbėti, kalbant apie biudžeto įvykdymo procedūrą. Tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie e, augalų įvairovės biurą, kuris dirba su augalų įvairovės klausimais 28 valstybėse narėse, suprantame, kad jie yra savarankiškai finansuojami, tačiau tuo pat metu būtų įdomu daugiau išgirsti apie jų požiūrį į tuos gyvybiškai svarbius klausimus, kurie yra taikomi ir kitoms agentūroms. Panas Van, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti agentūro atstovams, taip pat tinklui už parengtą pristatymą. Turiu pasakyti, kad pritariu tiems punktams, kurie buvo išsakyti. Vis dėlto man atrodo, kad reikėtų e, vengti nereikalingo darbuotojų mažinimo. Ir kiekviena agentūra yra visiškai skirtinga, ten egzistuoja skirtingi darbuotojų, žmogiškų išteklių poreikiai. Vienoje agentūroje galbūt darbuotojų reikia daugiau, kitoje mažiau, tad kiekvienu atveju tai reikėtų vertinti individualiai. Ir tikiuosi, kad bus rasta būdų, kaip būtų galima tai padaryti ateityje. Dabar dėl tų perkeliamų sumų. Kasmet apie tai yra kalbama, kai diskutuojame apie biudžeto įvykdymo procedūrą. Tačiau galbūt būtų būdų, e, kaip būtų galima rasti, e, kurias būtų galima rasti legalizuojant planuotas perkeliamas sumas. Be abejo, yra ir tos vadinamos neplanuotos perkeliamos sumos ar tam tikri atšaukimai. Čia jau yra kita situacija. Tačiau, kadangi kasmet tai kelia tam tikrų problemų, reikėtų ieškoti kažkokių tai būdų spręsti šią problemą ir siekti pažangos dėl EIT. Aš pats lankiausi Budapešte visai neseniai Ir turiu pasakyti, kad man padarė didžiulį įspūdį tą pažangą, kuri buvo pasiekta per pastarosius keletą metų, kalbant apie jų atliktą darbą, jų pasiekimus. Tačiau šiemet e, auditorumai ir vėl parengė e, nuomonę su išlygomis. Tačiau žinome, kad kyla problemų dėl tų perinamojo laikotarpio susitarimų. E, Mm, yra ir tam tikrų teisinių nuomonių, su kuriamis dar galėsime susipažinti. Dar vienas svarbus dalykas. Taip, kolega turi tą dokumentą. Na ir jeigu mes norime mm, iš kiks atgauti e, suteiktą finansavimą, tačiau dabar tai būtų sudėtinga padaryti, nes buvo e, sudaryti e, sutartiniai susitarimai ir Manau, kad atidėdami biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą nelabai ką taip pat pasieksime. Ir manau, kad iki rudens reikėtų šią situaciją panalizuoti, pažiūrėti, ką būtų galima padaryti, juk e, panašių situacijų yra susiklosti ir ateityje, praeitie atsiprašau, ir nenorėčiau atidėti EIT biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Dabar dėl kitų agentūrų, pavyzdžiui, EBI Būtų įdomu išgirsti daugiau papildomos informacijos apie e, žmogiškų išteklių klausimą, taip pat apie galimą persikelimą į kitą e, vietą. Manau, kad komisija tai turėtų panalizuoti kiek įmanoma greičiau ir šiam komitetui taip pat turėtų tokia informacija būti pateikta. Reikėtų daugiau sužinoti, ar vyksta kažkokios tai diskusijos agentūromis esančiomis Junktinėje karalystėje, ar svarstama kaip būtų galima jas perkelti į kitas ES valstybės narės. Ačiū. Ponas Savama, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pirmininkę su perinkimu, tikrai tuo džiaugiuosi. Taip pat norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir e, padėkoti visoms agentūroms už tikrai svarbu jų atliekamą darbą. Tai, man atrodo, savaime suprantama ir tikrai galbūt tų padėko žodžių jūs nesusilaukėte įtin dažnai. Turėčiau klausimėlį dėl perkeliamų sumų, carryovers. Na, nežinau, ar man patinka ta mintis, e, kurią aptarė ir Europos auditorumų e, gerbiamas atstovas panašadžius ir taip pat pranešėja ponė Lesender. Jie kalbėjo apie tai, kad reikėtų užtikrinti, kad pagristi e, perkelimai, pagristos perkeliamos sumos taptų teisėtos pagal finansinį reglamentą. Vis dėlto aš nesu tikras, ar turime būtiną e, teisinę sistemą, norėdami tai atlikti. Todėl norėčiau paprašyti komisijos pateikti jų nuomonę e, apie tai, kas čia buvo diskutuota. Ir mano nuomonė, mm, terminas justified carryover, pagrystas, pagrystas perkeliamos sumos, gali kelti tam tikrų problemų. Tad norėčiau pateikti klausimą komisijai. E, apskritai, kieno užduotis e, tai yra, kas turėtų tuos darbus atlikti. Ačiū. Panas Štas, prasau. Ačiū, ponė pirmininkė, du klausimus arba vieną komentarą ir vieną klausimą norėčiau užduoti. Komentaras pirmiausiai yra susijęs su breksitu. Ema atsakymus užduotus klausimus skaitome, kad 17 e, Nuo 17 iki 39 metų yra pasirašyta pastatų nuomos sutartis Londone ir vertinama 347,7 milijonų eurų ir kad nuomos sutartyje nėra nuostatas apie e, sutarties sutraukimą anksčiau laiko. Noriu paklausti ir paprašyti tiksliau e, atitinkamame pranešime atkreipti dėmesį į šį aspektą ir pateikti atitinkamą rekomendaciją dėrybininkams, nes ta nuostata iš tiesų gali turėti rimtų biudžeto padarinių. Noriu žinot klausimą dėl EFSA. Iš tiesų noriu padėkoti visoms agentūroms už tai, kad atsakė į užduotus klausimus susijusius su biudžeto vykdymo patvirtinimu, tačiau iš EFSA atsakymų matau, kad atsakant į klausimą susijusi su mm, ombudsmeno institucijos svarstamomis bylomis, EPSA teigia, kad neturi jokios teisinės bazės, jokio teisinio pagrindo, kad e, galėtų įdarbinti universitetinį slavinimą turinčius aspektus E, atskleisti tarpusavio sąsojų e, dėl savo darbuotojų ryšių su tam tikrais universitetais arba mokslo įstaigomis. Kodėl, noriu paklausti, nėra to teisinio pagrindo. Žinoma, mes e, daug komentarų skaitėme susijusių su EFSA veikla ir juose yra pakankamai kritiškai vertinama ta nuostata dėl e, ekspertų skaidrumo ir dėl būtinybės jiems neturėti jokių sąsajų su e, pramonė gamintojais. Ar ponas Erl galėtų sureaguoti į patikslinti savo atsakymą? apie tai, kad nėra jokio teisinio pagrindo, kad būtų galima e, bendradarbiauti arba įdarbinti universiteto atstovais. Pirmininkė, aš taip pat noriu užduoti klausimą ponui Žambu. Jūs e, minėjote prieš tai apie būsimus ginčius susijusius su e, tam tikromis biudžeto eilutėmis. <clears throat> Ir uh, Žinome, kad čia gali kilti labai rimtų ginčių, ypač e, dėl to, e, kas labiausiai turėtų nukentėti arba atleisti daugiausiai darbuotojų. Komisija nori turėti galimybę pasirašyti susitarimus e, tarnybinius su agentūromis dėl įvairių aspektų, kaip jūs tai vertinate. Uh, dabar yra bandoma perkelti nemažai komisijos funkcijų e, išorinėms struktūroms e, ir e, <clears throat> labai sunku dabar yra apsiginti tiems, kurie, kurių pozicijos yra silpniausios, tai galėtumėte įvertinti tai tą situaciją. Taigi dabar dėl breksito EBA ir EBA atstovai galėtų trumpai atsakyti po to EFSOS atstovams suteiksiu žodį ir biudžeto generalinio direktorato atstovai, kad atsakytų į pono Savarmos klausimą ir po to e, pranešėjo klausimą turėtų atsakyti auditorumų atstovai. Taigi prašau dabar tinkamėlės tvarka ir atsakyti. Ačiū labai, ponė pirmininkė, mes taip pat norėtume pasveikinti jūsų perrinkimo. Ir kalbant apie Junktinės karalystės referendumą ir tai, kaip viskas vyks ateityje, tai kelia nemažai iššūkių Europos vaistų agentūrai. Ji buvo įsteigta 95 metais. Ir dabar turime 810 darbuotojų, taip pat jų šeimų narių, kuriuos teks perkelti. Ir tai yra tikrai gana didelė agentūra, e, kurią bus būtina perkelti į kitą ES valstybę narę. Na, dėl tų klausimų, kurie buvo pateikti, mes rengėme poveikio vertinimo ataskaitą ir su Europos audito rūmais ji bus aptarta. Mm, bus kalbama ir apie finansinės pasiekmes. Žiūrime, kaip būtų galima užtikrinti veiklos testinumą nes e, atlikome darbuotojų apklausą ir ji rodo, kad 50 procentų darbuotojų galime prarasti todėl, kad EMA, Europos vaisto agentūra, teks perkelti į naują viestą. Mūsų atlikti tyrimai e, taip pat rodo, kad jeigu Junktinės karalystės, e, jeigu Junktinė karalystė daugiau nebeteiks e, ekspertinių paslaugų, kurios dabar sudaro 20 procentų, e, Kalbant apie skirtingas procedūras, tai taip pat bus nemenkas nuostolis, tad žiūrime, mm, kokie galėtų būti sprendimai. Taip pat esame parengę tokius kritinius sėkmės faktorius, kurie mūsų nuomonė yra labai svarbus, norint, kad Europos vaisto agentūra galėtų toliau tęsti savo veiklą, kai išsikelsi iš Junktinės karalystės. Ir jeigu nepavyks užtikrinti tų sėkmės faktorių, kuriuos minėjau, bus sudėtinga pasiekti, kad visuomenės veikata, jos apsaugos lygis būtų toks, e, koks yra dabar Labai svarbu, kad tie e, sėkmės faktoriai, kaip jau minėjau, būtų įgyvendinti e, ir svarbus be abejo yra įvairūs elementai, ne tik geografinė lokacija. Dar vienas svarbus dalykas. Reikia numatyti ilgesnį įgyvendinimo fazę ir priimti tą sprendimą kiek įmanoma sparčiau, nes jau yra e, nemažai netikrumo, kalbant apie darbuotojus, ir jie dėl to netikrumo nusprendžia palikti savo darbo vietas jau dabar. Dabar dėl komiteto pateikto prašymo. Taip, be abejo, mes pasisakome už skaidrę finansinę valdyseną ir mums turėtų būti suteikta galimybė e, pasirenkti e, breksito keliamoms problemoms, taip pat e, gebėti padengti visus tos kaštus susijusius su persikėlimu, naujomis procedūromis skirtomis darbuotojų samdymui, į informacinių technologijų infrastruktūros perkelimui. Na ir kalbant apie mm, rezervą, manau, kad jį pavyks sukurti iš e, tam tikro valiutos keitimo kurso, keičiant e, svarą į eurą. Ir taip pat norėtume, kad kalbant apie visą tą biudžetinį procesą, kad ir parlamentas, ir komisija, ir taryba rastų e, tinkamiausią sprendimą, jog galėtume tęsti savo darbus ir gyvendinti tos lūkesčius E, kurie yra adresuojami mūsų pusėn. Tad ačiū komitetui už nuolatinę paramą. Dėkoju. Noriu užduoti papildomą klausimą. Kalbėjote, kad e, netenkama maždaug 20 procentų e, eks ekspertų, ar tai daugiausiai susiję su bendradarbiavimu su nacionaliniais ekspertais ir tinkamais institucijomis ir būtų labai sudėtinga dabar tą bendradarbiavimą atkurti kitoje šalyje. Teisingai supratau, taip, ačiū. Dabar EBA atstovai žodis, prašau. Uh, to, to your... Atsakau jūsų klausimą. Kilo dvi problemos Pirmiausia, mokslinis sekretoriatas iš mūsų darbuotojų, 890 e, darbuotojų, mes apie 50 procentų galime prarasti blogiausių atvejų. Taip pat e, valstybių narių kompetentingos institucijos teikia ekspertinės žinias visos valstybės narės ir pagal dabartinę situaciją 20 procentų ekspertinė e, konsultacijų teikia Jungtinės karalystės. Uh, atstovai galvojame, kaip tai kompensuoti. Mes turime e, turėti įsipareigojimą iš valstybių narių, kad jos kompensuos tą praradimą ekspertų. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie kolegų ir pasveikinti jūs e, su perinkimu. Gerbiami komiteto nariai, dėkuoju už galimybę kreiptis į jūs. Noriu pasakyti, kad bankininkystės institucija yra pasirengusi suvaldyti breksito poveikį. E, Vaisto agentūros kolegai pritariu, mūsų problemos panašios yra, nes abi agentūros veikia Londone ir poveikis tikriausiai bus panašus. Mes esame nedidelė agentūra, tačiau e, dalyvaujame tuose pačiuose procesuose, e, žiūrime, koks gali būti poveikis ir rengiamės e, tam procesui, kai ateis laikas, bet kol kas yra daug neiškumų, nežinome kada reikės e, persikelti ir kur, kokios bus galutinės išvados, galutiniai sprendimai. Dėl neiškumo susijusios su darbuotojų išlaikymu mes taip pat tikimės, kad e, mums persikeliant E, stabilumas gali nukentėti gana svariai ir darbuotojai gali keistis agentūroje. Dabar e, mūsų padėtis yra labai stabili, tačiau toliau gali atsirasti nestabilumo. Vėliau. E, vaistų agentūros atstovas pateikė prašymą parlamentui sprendimų prieimėjams dėl to, kad reiktų priimti kaip gali anksčiau sprendimą dėl to, kur bus perkelta agentūra ir reikia numatyti pakankamą pereinamą į laikotarpį kad mes galėtume tikrai suvaldyti visus procesus ir užtikrinti, kad e, agentūros e, teikiamos paslaugos nepatirtų kokiu nors e, trukdžiu. Peržiūra susijusi su kontraktiniais įsipareigojimais mūsų agentūros mes peržėmė visus e, susitarim kontraktus. E, vienas yra susijęs su mūsų buvimo veikimo vieta, žiūrime, kaip galima nutraukti susitarimus. Ir du yra tokie rimčiausi susitarimai susijęs su informacinių technologijų paslaugų teikimu ir biurais. Mes jau esame atlikę vertinimą, žiūrėjome į tai, kaip galima būtų sutvarkyti atitinkamas nuostatas tose sutartyse. E, Reikia, kad būtų numatyta pakankamai laiko, perinamai laikotarpį, tai e, jeigu bus taip, tai viską galėsime sutvarkyti deramai. Ir mes taip pat e, paaiškinome plačiai, koks yra susitarimas dėl patalpų nuomos mūsų agentūros 13 metais. Jau kai buvo pradėta kalbėti apie e, referendumą, mes sutartie numatėme nutraukimo nuostatą, kuri leistų mums 20 metais e, nutraukti e, tą sutartį, kai pusę nuomos laiko bus praėję ir taip pat numatytos finansinės sąlygos, tai reiškia, kas yra labai svarbu, e, gražinimas tam tikros sumos, e, kuri mums buvo skirta e, 12 metų sutarties visam galiojimui. Ir e, tai buvo numatyta sutarties, sutartį pasi, e, pasirašymo metu. Ir numatytas sąlygos, e, jeigu mes nutrauksime sutartį. Dėl perkelimo sąnaudų mes kol kas negalime pateikti jums jokių skaičių, nes nežinome, kur e, mes persikelsime, tačiau nori, norėsime jums pateikti visą informaciją, kai bus kalbama apie numatomas sąnaudas susijusias su agentūros perkelimu. Dėl finansavimo mes galėtume pritarti minčiai, kad reikia e, sudaryti biudžete rezervą ar numatyti biudžeto išteklius e, tam laikui, kai reikės persikelti. Dabar galiu Jums tik tai pateikti tam tikrą patikinimą, kad mes labai rimtai žiūrime į tai ir Nuolat jums pateiksime naujausią informaciją apie numatomus pokyčius ir apie tai, kiek tai kainuos. Dėkuoju. Labai ačiū, eiti atstovų žodis labai trumpai. Trys klausimai dėl finansinės nepriklausomybės, darbas su komisija, kaip sustiprinti mūsų matomumą ir daugiau e, detalių apie inovatorius Forbes sąraše. Nuo finansinio autonomiškumo proceso pradėsiu. Kartu su Europos komisija mes dirbame, procesas jau pažengęs, jis pradėtas 16 metais. Mes jau atsakėme į klausimyną, pateikėme visus duomenys apie tai, kaip galime pagerinti kontrolės sistemą ir kodėl mes manome, kad nesame pasirengę e, gauti visišką finansinį autonomiškumą. E, šią savaitę atvyks pas mus EIT misija, bus e, patikrinta įvertinta situacija vietoje ir mes tikimės, kad šiais metais baigsime visus procesus, o dėl konkretaus klausimo, ar buvo atmesti kokie nors dosie, kuriuos pateikė kurie buvo pateikti komisijai, ne, per pastarosius dviejus metus mes sulaukdome prašymų patikslinti tam tikrą informaciją, klausimų, bet niekas nebuvo atmesta. Dėl matomumo ir dėl to, ar mes galime sustiprinti, padidinti mūsų matomumą, manome, kad pasiekėme pažangos ir klausimas yra tikrai taip, mes galime uh, tą padaryti, turime labai rimtų planų, įskaitant naują komunikavimo strategiją, kaip tai padaryti ir atėjo dabar tikrai laikas, nes turime realių rezultatų, kuriuos galime parodyti. Ir tai yra tikriausiai geriausias dalykas, apie kurį gali pranešti, kalbėti apie poveikį, kurį mes darome. Aišku, mes naudojame tam savo išteklius, kurių neturime daug, bet taip pat tikimės e, gero bendarbiavimo su tinklo agentūrų komisija ir parlamentu. Mes dirbime su sto komitetu tam, kad galėtume. E, padidinti apriepti mūsų matomo ir kad plačiau pristatytume mūsų rezultatus, taip pat sieksime bendrauti su žiniasklaida, galvojame, ką, gal, kad tą padarysime patys tiesiogiai, taip pat e, matome, kad e, keturis kartus e, mūsų sekėjų padidėjo socialinėje žiniasklaidoje ir taip pat dvigubai padaugėjo straipsnių žiniasklaidoje per pastosius metus. Bet dar daug ką galime padaryti ir tikrai daug dėmesio skirsime šiam klausimui, kuris mūsų nuomonė yra labai svarbus. Inovatoriai 18 jų rašyta į Forbes sąrašą, tai yra dalis mūsų darbų ir tai labai puikus įvertinimas mūsų darbo. Daugiau detalių. Tai yra švietimo programas baigia žmonės arba startuolių atstovai iš inovacijų bendruomenės, kurie siūlo naujus produktus, paslaugas, novatoriškas idėjas. Jos turi potencialą patekti į rinką ir pakeisti Europą ateityje. Keturios inovacijų bendrovės veikia skaitmenimo srityje, tvarios energetikos, e, energetikos ir žaliavų bei aplinkosaugos. Ir dabar jau matome pirmosius rezultatus ir daug investavome į jas per pastarosius keletą metų. Ir jeigu kai kurie jūsų komiteto nariai e, domisi tuo klausimu, apsilankykite viename iš mūsų centrų, jų yra visoje Europoje arba apsilankykite metinėje apdovanojimų ceremonijoje, susigalėsite susitikti su tais novatoriškai dirbančiai žmonėmis, jie pakalbės apie rezultatus ir mes galime padėti jums organizuoti tokius vizitus. O dėl EFSA į Bartos Taso klausimą, kas atsakys, ponas Oven? Dėkoju. Pirminkė, manau, trumpai galiu atsakyti. Tai Klausimas susijęs su ekspertais, kuriuos naudoja EFSA mokslėme darbe, jie yra susijęs su universitetais, tačiau ombudsmenas e, padarė išvadą, kad mes turėtume žiūrėti interesus ne tik tų asmenų, ekspertų, bet taip pat ir universiteto darbdavio interesus. Mes sistemiškai peržiūrime visų ekspertų interesus, nepriklausomai to, ar jie dirba su universitetais ar ne. Jiems taikoma ta pati sistema, e, kaip ir e, dirbant su universitetų tyrėjais, siekiant išvengti interesų konflikto. Tačiau ombudsmenai prašo mūsų žengti toliau ir teisinė prasme ir praktiškai prašoma, kad universitetai mums atskleistų visus sus visas sutartis e, su mokslininkais ir su pramonė. Universitetai dabar tampa vis labiau kaip įmonės ir atliekami moksliniai tyrimai pagal sutartis. Ir auditoriamus menas mums sako, kad reikia pasižiūrėti, kaip universitetai yra susijęs su pramonė, bet mes neturime teisinių priemonių taip pat ir praktinių galimybių tą padaryti visų e, mokslininkų ar universitetų partnerių atžvilgių. Mes to negalime padaryti, bet galiu patikinti Jūs, kad asmeninių lygmenių visų ekspertų, kurie dirba su mumis interesai, yra vertinami sistemiškai siekiant išvengti interesų konflikto. Pabaigai dar ponai Šadžiui apibendrinti diskusiją. Žodis labai trumpai, prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Neturiu daug ko pridurti ko papildyti šios įdomios diskusijos, išklausėme visų argumentų, kurie susijęs su finansiniais aspektais, tai yra mūsų įgaliojimų sritis. Žinoma, esame linkę diskutuoti taip pat ir su agentūrų tinklu arba atskiriomis agentūromis dėl iškylančių probleminių klausimų. Atsakant į ponos Dehovskio klausimą apie tai, ar um, išvelgiame kokį nors rimtų problemų susijusių su kokios nors agentūros biudžeto vykdymo patvirtimu, netokių problemų ne. Išvelgiame savo ruoštų, galbūt jūs ką nors išvelgėte. Ir mes toliau esame linkę nusiteikę diskutuoti su jūsų komiteto nariais, Petriu Savarma, taip pat mes, auditoriai, noriu pasakyti, visuomet buvome prieš lankstų teisės aktų interpretavimą. Tačiau pats lankstumas, kurį numato teisės aktai, savaime yra geras dalykas, tačiau reikėtų jį tinkamiau apibrėžti teisės aktuose ir Svarstydami šią koncepciją mes sutarėme dėl bendro požiūrio į visas agentūras ir jų atliekamus vykdomus lėšų perkelimus, tačiau mes čia tikrai jokio lankstaus teisės aktų interpretavimo netaikysime, kadangi tos teisės aktus taip pat ir jūs kaip e, Teisėkros institucija patvirtinote. Ačiū šitomis diskusijos. Dar žodis pabaigai pranešėjai labai trumpai. Labai ačiū, pana pirmininkė, noriu visiems padėkoti už komentarus, paaiškinimus, taip pat noriu pasakyti, kad e, e, būtina atsižvelgti e, į visą suteiktą informaciją, o tie aspektai, dėl kurių reikės toliau aiškintis, mes dėl jų ir aiškinsimės. Dar du aspektus noriu paminėti. Kalbant apie tas, tas lėšų perkelimus, noriu pasakyti, kad Čia egzistuoja dvi galimybės, arba tos nebanaudotos lėšos liko e, dėl e, tam tikrų neužbaigtų procesų ir dėl to kalta komisija ir agentūra reikėtų gražinti jos į biudžetą. Ir arba mes turime pasirinkti visiškai kitokį požiūrį ir susitaikyti su tuo, kad tie perkelimai apskritai egzistuoja ir nepanaudotos lėšos perkeliamas į kitų metų biudžetą. Tai klausimas, ar komisija ateityje ketina kokį nors kit, kitą metodą taikyti šių perkelimo atžvilgių. Čia ne, neina kalba apie tai, kad reikėtų įteisinti kažką neteisėto, tačiau sukurti tinkamas sąlygas apibrėžti, nes puikiai žinome, kad tų perkelimų paprasčiausiai nepavyks išvengti. Jie egzistuoja, agentūros nėra sudėdamoji komisijos dalis, nors jie yra kaip ir pavaldus. E, aš tačiau <clears throat> Pasisakau už visas įmanomas priemonės, kuriamis būtų didinamas skaidrumas, mažinamas klaidų skaičius, nepaisant to puikiai žinome, kad visiškai klaidų išvengti nepavyks, tačiau reikėtų daugiausiai dėmesio skirti rimtesnėms arba pačioms rimčiausiams klaidoms, dėl kurių reikia pasiaiškinti vykdant auditus. Žinoma, būtina patvirtinti kiekvienos agentūros biudžeto vykdymą, nebent e, būtų įmamasi labai radikalių permainų. Tačiau, kalbant apie agentūrų operatyvinę veiklą, galbūt e, reikėtų pabandyti ieškoti didesnės sąveikos tarp paskirų agentūrų, kelioms agentūroms, pavyzdžiui, užsibrėžiant bendrus tikslus. Kalbant apie agentūras, kurios turės būti perkeltos dėl neprognozuoto breksito į kitas šalis, tas perkelimas turėtų vykti kuo greičiau. Tačiau čia yra pasirašęs atinkamos sutartys, kurias pasirašė dvi ar trys šalis priklausomai nuo skruo aplinkybių reikia įsiaiškinti čia visus aspektus numatyti pakankamą perinamą laikotarpį, kad visi galėtų pasiruošti, tačiau neturėtume švaistyti laiko, neturėtume daryti nereikalingų klaidų ir tai, tai būtina atsižvelgti rengiant kitą ataskaitą, kitą pranešimą. Pono Savarmos klausimas, kadangi šiandien gali dalyvauti agentūrai, kurios atstovų nėra, bus perduotas raštu. Taip pat Noriu pasakyti, kad kitiems klausimams dabar jau nebeturime laiko, nes jau ir taip 20 minučių vėluojame pradėti savo seminarą dėl politinių partijų ir fondo finansavimo. Noriu padėkoti visiems diskusijos dalyviams, partneriams, generalinio direktorato atstovams, e, kitiems diskusijų dalyviams. Dabar skelbiame Dešimties minučių pertrauką prašau visų, kurie negalės dalyvauti uždarame posėdėje, dabar kuo greičiau išeiti iš salės.